galimų pasiekmių Europos pramonės sektoriui. Pradėsime nuo diskusijų. Pirmiausia, pareiškimą pateiks komisija. Komisijos vardu kalbės ponas Dekukt. Thank you, uh, Madam President. Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Europai kelia nerima baisių potvinių Pakistane padaryta žala, kadangi šie potviniai sunaikino ištisas bendruomenės. Šios katastrofos mastas yra beprecedentis, o humanitarnės pagalbos e, dydis yra didžiulis, o ūkis Pakista, Pakistano, kaip žinia, yra gan trapus. Todėl mes turime svariai reaguoti, atsižvelgdami į strateginę Pakistano svarbą vystimosi, stabilumo ir uh, uh, kitose srityse. Mes pasiūlėme vis, iš, ištisą paketą trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių priemonių skirtų Pakistanui. Pradinė ES reakcija į potvinius buvo sparti ir labai dosni. Mūsų humanitarinė pagalba, kurią skiriame Pakistanum, sudar maždaug 320 milijonų eurų. Ši pagalba yra teikiama e, prekiamis ir pinigais. Ir sudaro dalį jungtinių tautų teikiamos, teikiamos pagalbos. ES supranta, kad būtina yra e, suteikti pagalbą Pakistanui ir būtina numatyti e, priekybą skatinančias priemonės, kadangi priekyba yra labai svarbi mūsų pagalbos Pakistanui dalis, reaguojant į dabartinę krizę. Todėl e, spalio 7 dieną komisija patvirtino pasiūlymą nebetaikyti eksporto mūtų prekiams iš Pakistano. Šis pasisiūlymas buvo suteikt, pateiktas Europos parlamentui ir valstybėms narėms. Komisija e, siūlo liberalizuoti 55 tarifų linijas ir jos bus takomos 25 procentams viso, visų eksportuojamų iš Pakistano Europos Sąjunga prekių. Tai reiškia, kad importas iš Pakistano padidės be, be, beveik 100 milijonų eurų. O il, po kažkiek laiko mes atsisakysime šių nuolaidų Pakistanui ir komisija mano, kad tai galima bus padaryti po trijų metų. Beveik 60 procentų visų prekių, kuriams bus taikoma šios lengvatos, yra, yra tekstilės prekės. Kitos pramoninės prekės, tokios kaip etanolis, taip pat yra įtraukto, e, įtraukti į, įtrauktos į sąrašą. Aš tikiuosi, kad parlamentas sureaguos greitai ir mes galėsime pradėti ši, taikyti šias e, lengvatas jau nuo 2011 metų sausio pirmos dienos. Kartu mes bendradarbiavame su kitomis PPO organizacijos nariais tam, kad e, jos taip pat pradėtų taikyti panašias lengvatas. Šios lengvatos bus labai svarbios Pakistanui. Tačiau kartu jas takant mes norime atsižvelgti į ES prekybos interesus. Rengdami šį pasiūlymą mes tengiamės atsižvelgti į e, pramonį rūpimus aspektus, ypač tai pasakytina apie tekstilės pramonę. Ir mūsų tyrimai rodo, kad šios lengvatos turės menką poveikį ES pramoniai. Suma, importo padidėjimo suma, kuris sudaro 100 milijonų eurų, sudaro tik tai pusę procento visų visų uh, uh, visų bendrai ES pagaminamų prekių. Mes manome, kad reikia iškoti taip pat ilgalaikio ekonominės situacijos sprendimo. Jas galite žinoti, kad ir aš, ir mano tarnyba su malonu atsakys į bet kokias jūsų pastabas ir klausimus. Dėkuoju. Ačiū komisijos nariu. Dabar frakcijų vardu suteiksime žodį kalbėti kolegoms. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponas Melio. Obrigado, Sra. Presidente. Eu devo dizer que eu tenho toda a compreensão. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš užjaučiu Pakistaną, tačiau šis sprendimas gali turėti tragiškų pasiekmių kai kurioms ES valstybėms, pavyzdžiui, Portugalijai, Ispanijai arba Graikijai. Tekstilės ir aprangos pramonė sudaro 11 procentų viso eksporto šiuose šalise ir apie 20 procentų visos e, pramonės gamybos. 80 procentų visų 27 procentų Europos pramonės tekstilės gaminių pagaminta yra Portugalijoje, kai, kai kurių rūšių. Europa negali prašyti arba priversti tų valstybių taikyti tokias drastiškas priemonės, mažinti biudžeto deficitą ir po to atitink, atitinkamai daryti poveikį e, darbo vietų skaičiui ir e, pramonės gamybos apimčiai. Aš e, jokių būdų nenorėčiau taikyti rinkos apsaugos priemonių, tačiau reikia taikyti sveikos rinkos užtikrinimo taisyklės. Šis sprendimas leistų įvežti į ES Pakistane pagamintus gaminius, kurių savikaina yra žymiai mažesnė nei pas mus pagamintų prekių dėl to, kad gamybos sąlygos tenai yra visiškai kitokios, taigi e, tai sudarytų sąlygas negarbingai konkurencijai. Pakistano įmonės neturi, nemoka papildomų socialinių išlaidų savo darbuotojams išlaikyti aplinkosauginių sauginių išlaidų nėra papildomų, nėra taikoma apribojimų e, naudoti vaikų darbą, taip pat e, naudoti atitinkamas <clears throat> žaliavas, siekiant užtikrinti e, jų teigiamą poveikį sveikatai. Taigi nesuprantu, kaip būtų galima taikyti tokias priemonės minėtų valstybių atžvilgių. Šios priemonės sukeltų e, Europos įmonių bankrotai, ypatingai Portugalijoje, padidintų nedarbą ir už tai kažkada kažkas turės prisijimti atsakomybę. Jeigu šis sprendimas yra neišvengiamas, tai prašome užtikrinti keletą dalykų, į kuriuos atrodo, kad nėra atsižvelgta. Pavyzdžiui, nustatyti tam tikras e, kvotas įvežamų iš Pakistano gaminių etanolių yra numatytos kvotos, tačiau tekstiliai ne. Nes e, pagalvokime, kaip mūsų įmonės galėtų e, konkuruoti su Pakistano įmonėmis, e, turint omenyje žalivų naudojimą ir panašiai, nes Pakistanas e, neleidžia e, atitinkamų priemonių taikyti Europos įmonių gaminiams. Ačiū labai. Dabar žodis suteikiamas ponui Martin. Jis kalbės socialistų demokratų frakcijos vardu. Aš suprantu, ką sako ponas Melo, tačiau jam nepritariu. Sveikinu komisijos pasiūlymą netaikyti Pakistano prekiams muitų įvežanties į ES teritoriją. Pakistano istorija pakankamai sudėtinga ir dabar ši šalis išgyvena sudėtingą laikotarpį, turi kovoti su terorizmu, o tai Pakistanui kainuoja 40 milijardų jav dolerių per metus, taip pat didžiulę žalą padarė. E, e, potviniai, kurių žala yra žymiai didesnė nei Azijos tsunamio anksčiau. Man ypatingai patinka komisijos pasiūlyme Pakistanui suteikta galimybė pasinaudoti prekybą, atgaivinant savo ūkį. Tai yra protingas sprendimas. Ir e, kaip minėjo e, komisaras, numatytos lengvatos 75 e, prekių rūšyse suteiks galimybę Pakistanui šimtų milijonų padidinti savo eksportą į ES ir taip pat padės geriau vystytis. Tai yra labai teigiami aspektai. Kitas dalykas, kuris teigiamai vertintinas komisijos pasiūlyme, yra atitinkamas laiko apribojimas ir aš sveikinu tokį sprendimą, nes <clears throat> tokiu būdu Pakistanas yra skatinamas laikytis atitinkamų taisyklių, užtikrinant darbuotojų socialinę apsaugą. Taigi, tokiu būdu Pakistanui yra primenama, kad jeigu toliau jis nori e, gauti atitinkamas lengvatas iš ES, turi įvykdyti atitinkamus reikalavimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponai Martin. Dabar žodis teikiamas ponui Rinaldi, liberal frakcijos vardu. Ačiū ponia pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, ponia komisijos nariai. Šiandienos diskusijos um, susiduria du skirtingi principai. Pirmiausia, solidarumas su šalimi, kuri patyrė didžiulę kamtinę katastrofą. Ir kitas dalykas tai yra būtinybė vykdyti e, subalansuotą prekybos politiką. Komisijos pasiūlymas yra susijęs su e, muitų e, lengvatomis Pakistanui. Ir tai yra protingas pasiūlymas. ES teisingai daro, vengdama e, teikti Pakistanui tik tai humanitarnę pagalbą. Yra numatyta 75 e, kategorijų prekės, e, pre, kur, kurios yra įtraukiamos Pakistanui, prekiaujant, vykdant prekybos Pakistanu į šias lengvatas. Ir mes, liberalai, manome, kad Būtent tokių nuostatų ir reikia laikytis, būtent jas reikia taikyti, užuot visą laiką kalbė, kalbant ir taikant tik tai e, galimybę teikti humanitarinę pagalbą. Kita vertus, kolegos teisingai minėjo, kad ir šis, šios priemonės yra kartais gana problematiškos. Šiandien po pietų, ponia komisijos nary, e, mes e, šiomis temomis diskutavome. Mes žinome, kad kai kuriuose ekonomikos sektoriuose situacija yra tikrai sudėtinga, pavyzdžiui, tekstilės e, gamintojų padėtis tikrai sunki. Ir e, gali būti taip, kad e, būtent šie sektoriai gali stipriai nukentėti nuo tokių priemonių. Ir aš dėl to manau, kad reikėtų, reikėtų suderinti solidarumą ir priekybos nuostatas, protingas nuostatas. Mes siūlome uh, E, atitinkamai reguliuoti priekybos taisyklės ir atitinkamai jas nustatyti, kad Pakistanas gautų tinkamos naudos, tačiau nebūtų padaryta žala ES ūkiui. Taip pat e, galima būtų pabandyti e, padėti Pakistanui um, tinkamai vykdyti priekybą e, savo prekėmis ir importą į ES nenusižengiant esminėms e, taisyklėms ir standartams. E, be abejo, ilgalaikė parama šiai šaliai yra būtent tai, ko jai ir reikia. Dėkoju. Laikykitės kalbėjimo laiko, mėly kolegos, dabar pons Vlozovič, konservatorių reformuotojų frakcijos vardu, prašau. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie i panowie. Ačiū, ponė pirmininkė, parlamentarai, ponė komisarė. Šiandien svarstome komisijos pasiūlymą dėl e, pagalbos teikimo e, Pakistanui, sprendžiant e, potvinių pasakmes kurios e, vienai par kitaip e, apėmė 14 milijonų žmonių ir e, nuo nelaimės Pakistane kenčia visas pasaulis dėl to, kad medvilnė, kuri vadinama baltuoju auksu ir Pakistanas yra vienas pagrindinių jos gamintojų, tai medvinės derlius buvo šiais metais pakankamai menkas ir dar labiau jų sumenkino potvinis aprangos gamintojai jau paskelbė medvilnės gaminių kainų augimą, nes šią žaliavą naudoja labai daug valstybių ir naudojama labai daug sričių, be aprangos taip pat gaminama, pavyzdžiui, e, e, naudojama gaminant pinigų banknotus, žvėjų tinklus ir kitus gaminius, taigi mes esame patekę į krizę ir problemų mastas dėl to e, tampa dar didesnis. Ačiū labai. Dabar pasisakys ponas Portas vieną minutę GUE frakcijos vardu, prašau. Nós temos grandes importadores europeus que ganham com a entrada dos produtos. Viena vertus, mes žinome, kad kai kam bus labai naudinga kad, e, tai, kad į ES atkeliaus prekės iš Pakistano. Antra vertus, nepamirškime, kad yra nemažai mažų ir vidutinių įmonių. Nemažai įmonių, kurios nenukentėjo nuo potvinių. Ir šios įmonės taip pat galės pasinaudoti komisijos siūlomomis lengvatomis. Taigi šios lengvatos bus naudingos ne pagyvenusio amžiaus žmonėms, ne jaunimui, ne vaikams, ne moteriams, e, e, kurie nukentėjo nuo potvinių, bet stambioms įmonėms. Įmonėms, kurios pasinaudoja gaivalinėmis nelaimėmis tam, kad e, pastumtų prieki savo interesus. Nepamirškime to. Dėkoju. Dabar kalbėjęs ponas Dartmouth. Pusantros minutės. Now, in the past, I have been often sharply critical of British Prime Minister Cameron. Junktinės karalystės e, ministras pirmininkas e, Davidas Cameronas visiškai teisingai paprašė, kad e, būtų Pakistanui suteiktos prekybos lengvatos. Bet ministras pirmininkas galėjo tik tai paprašyti, kad tai būtų padaryta. Junktinė karalystė penktoji pagal dydį uh, e, ekonomiką pasaulyje nuo įstojimo Europos Sąjunga nebeturi teisės formuoti savo prekybos politikos, netgi su sandraugos šalimis. Tačiau Junktinė karalystė bus naudinga, jei Pakistanui bus taikomos prekybos uh, lengvatos. Aš labai retai pritariu Davidui Martinui, tačiau šį kartą aš jam pritariu. Pakistanas yra besivystanti šalis, kurioje gyvena 170 milijonų žmonių ir, ir jį beje turi net 30 brandolinių galvučių. Taigi, jei Pakistano, Pakistano valstybė žlugs, tai turės baisių padarinių viso išsivyšiusio pasaulio saugumui. Prekybos lengvatos Pakistanui, kurios siūlomas šiuo metu, galbūt galėtų sustabdyti dar vieną, uh, užkirsti kelią dar vienai nelaimiai. Dėkoju. Dabar ponas Kasparį, trys minutės. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen. Pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Visi turėtume prisiminti, kokia dramatiška situacija e, Pakistane buvo prieš keletą savaičių ir ji vis dar yra kai kuriuose jo teritorijose, e, region, kai kurie regionai yra vis dar apsemti dešimtai, dešimtis tūkstančių žmonių e, yra patyrę didžiulę žalą ir e, kenčia nuo pasiekmių, e, apsemtas yra išti, iš, apsemsti ištisi pastatai, mokyklos, gyvenamieji namai ir, ir panašiai. Ir mes žinome, kad turime padėti, tačiau problema yra, yra gana sudėtinga Finansinė pagalba e, be abejo mums kainuoja daug ir todėl tai, ką siūlo komisija e, palengvinti prekybos e, galimybės su Pakistanu, taip pat nėra visiškai neproblemiškos. Komisija nesiūlė pasinaudoti bendrąją lengvatų sistemą ir tai yra gerai. Aš manau, kad dabartinis jos pasiūlymas yra tikrai išmintingas, eikti keliu, kur, į kurį įtraukiamas ir E, įtraukiama ir PPO. Tačiau kyla klausimas, kokio, kokių padarinių visą tai turės Europos pramoniai. Pažvelgus į komisijos dokumentą, e, jo pradžioje yra rašoma, kad e, grinasis importas į ES padidės maždaug 100 milijonų eurų. Ir ar tai yra esminė pagalba Pakistanui, ar me, taip mes jam iš tiesų padėsime? Kita vertus, e, moky, e, muito e, pajamų stiprus sumažėjimas, tai yra 80 milijonų eurų, su to reikės susitaikyti. Man kyla klausimas, ar šie skaičiai yra tikslus ir ar jie yra teisingi. Aš sutinku, kad mes turime padėti Pakistanui ir aš esu pasirengęs uh, E, paaiškinti savo rinkėjams, kad tą mes turime padaryti. Tačiau esu tvirtai įsitikinęs, ponė komisijos nariai, kad jūs e, šiandieną turėtumėte pasinaudoti progą ir artimiausiamis savaitėmis pasinaudoti progą visiems parlamento nariams e, išsakyti viską, kad jie būtų įtikinti, kad palaikytų jūsų pasiūlymą. Turite parodyti savo, e, parodyti, pademonstruoti pasiūlymus, e, pateikti tokius pasiūlymus, kuriais būtų apsaugotos e, tam tikros ūkio šakos ES, kad netektų gailėtis. Ir kad Europos parlamentas artimiausių metų patvirtintų jūsų pasiūlymą. Taigi jūs turite dar nuveikti labai tikinantį informacinį darbą. Dėkui. Ta. Ačiū. Dabar ponas Siusta. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad turime suvokti, kokie krizėje atsidūrusi ES ir jos valstybės narės. Ir man kyla klausimas, ar yra logiška tai, kad komisija E, taip elgesi, taip keistai traktuoja e, tarptautinius santykius. Mes e, svarstome komisijos pasiūlymą dėl Pakistano, kuris, dėl kurio teks paukoti kai kurias mūsų ūkio šakas. Todėl kyla klausimas, kodėl reikia daryti tokias išvadas, kodėl mes turime nukentėti. Sakoma, kad Europa ir, šiame, ir šiuo atveju gali prisimti lyderės vaidmenį tarptautinėje arenoje ir, ir priimti esminius sprendimus, tačiau šie sprendimai ir jūsų pasiūlymai neturi nieko bendro su e, ES lyderystė. Jūs e, tiesiog užmerkėte akis į tai, kad čia no, kad norima tiesiog padaryti žalos tam tikriems e, ūkio sektoriams ir tai niekaip nesusiję su e, stichinė nelaimė Pakistane. Tiesiog bandoma apsaugoti tam tikrus ūkinius interesus. Aš manyčiau, kad jūsų e, pasiūlymai nėra teisingi turint omenyje tokią sudėtingą ekonominę situaciją, kokioje mes šiandieną esame ir kai mums reikia ypatingai didelio ūkio augimo, skatinti jį e, inovacijomis ir, e, ūkio augi, e, ir inovacijomis ir priekyba, tai yra visiškai klaidingi pasiūlymai. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijos nariui ir kolegoms Martinu ir Kastui už jų labai protingas pastabas. Kalbėdamas apie potvinius Pakistane, galiu Jums pasakyti, kad aš buvau nuvykęs į Pakistaną tam, kad pats savo akimis pamatyčiau potvinių padarytą žalą. Ir ši žala yra didžiausia, kada nors e, Pakistano patirta per gaivinės nelaimės žala. Kai aš susitikau rugsėjo 22 dieną su Pakistano ministru pirmininku, Jis e, labai šiltai atsiliepė apie ES e, reakciją ir paramą. Ir komisijos narys Daugucht e, visiškai teisingai pasakė, kad mūsų parama buvo labai svarbi. Turime užtikrinti, kad ir toliau nepamirštume Pakistano. Dabar komisija parengė teisėkuros projektą, kurio siūloma yra sumažinti eksporto mui, muitą 75 penkioms prekių kategorijoms. Ir tai e, padidins Pakistano eksportą į ES maždaug 100 milijonų eurų. Tai taip pat sustiprins ES patikimumą Pakistane. Nepamirškime, kad labai svarbu yra paversti politinius susitarimus, kuriuos sudarė ES, realiais veiksmais, suteikiant Pakistanui naują uh, galimybę išgyventi. Nes Pakistanas beje yra mūsų, uh, vienas mūsų svarbiausių partnerių Azijoje. Aš klausiausi kolegų šioje salėje ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad mes turime teisingai reaguoti, bet kartu turime tai daryti ir ambicingai. Mūsų parama turėtų būti tikra ir skirta uh, realiems uh, ekonominiams rezultatams Pakistane. Be abejo, nepamirštant, kad būtina apsaugoti ir mūsų pramonę. Aš esu įsitikinęs, kad šis pasiūlymas yra ambicingas yra drasus ir, kas yra svarbiausia, mes e, galėsime ramiai mėgoti, nes žinosime, kad padėjome Pakistano žmonėms. Pana Higgins, teikim žodis vieną minutę. Pana pirmininkė, 20 milijonų žmonių, kurie nukentėjo nuo potvinio Pakistane, e, jiems reikia pagalbos, ypatingai 100 tūkstančių vaikų, kurie neteko savo namų ir kuriems trūksta maisto milijonai smulkių ūkininkų ir bežemių ūkininkų dabar priklauso nuo žemės savininkų malonės. Nemokamų sėklų paskirstimas e, yra būtinas taip pat ir kitų priemonių, kurios užtikrintų maisto e, grandinės e, veiksmingumą ir gyvybingumą. Šimt Prieš 140 metų airijos ūkininkai susidūrė su panašiomis problemomis, tačiau dabar e, <clears throat> yra visiškai kitas laikotarpis. Mes turime kovoti su korupcija, su pramonininkų e, nežabojamais pelnais ir e, ypatingai spekuliantais, kurie bando pasipelnyti dabar žaliavų rinkoje pasikeitusiamis kainomis mūsų kardinė. Pirmininkė, komisarė, mums visiems rūpi Pakistaną nusiaubus potvinio katastrofa ir jos poveikis šalies ekonomikai. Tačiau taip pat susirūpinimą kelia komisijos pasiūlymas netgi turint omenyje, kad jį inicijavo valstybių vyriausybių vadovai. Komisija siūlo netaikyti muitų į ES įvežamiems tekstilės gaminiams ir kai kurioms žaliavomis. Čia turima omenyje 27 procentai viso ES, e, viso e, į ES įvežamo e, Pakistano eksporto, kuris sudaro apie 100 milijonų eurų, tačiau e, tos gamybos įmonės, kurios gamina atitinkamas prekes, dažniausiai netgi nebuvo nukentėjusios nuo potvinio Pakistane. Taigi mums reikia teikti tikslingą pagalbą, tačiau užtikrinti, kad ji nekeltų pavojaus ES pramoniai, nes tokiu būdu mes galime prarasti tūkstančius darbo vietų Europos Sąjungoje. Mes turime dėkti prioritetinės priemonės, taip pat ir teikiant ekonominę pagalbą. Puikiai suprantame, kad čia kalbame apie vienašališkas pagalbos priemonės e, sunkioje padėtyje esančiai šaliai tačiau netaikant atitinkamų taisyklių ir standartų galime patys nuo to nukentėti. Tokios pramoninės valstybės kaip Kinija ir Indija e, neturėtų patekti į privilegijuotą padėtį lyginant su kitomis valstybėmis ir nuo šių priemonių negali kentėti taip pat ir trečiosios šalis. Komisija turėtų koreguoti šį savo pasiūlymą, atitinkamai diversifikuoti įvežamų E, iš Pakistano prekių apmuitinimą bei atkreipti dėmesį į kovą su terorizmu ir žmogaus teisų laikymas iš šias prekes gaminant. Reikia atsižvelgti taip pat ir regiono politinius ypatumus. Ačiū labai, ponė Muskardinį, dabar ponė Andrės Parėja. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Liepos ir piučio mėnesio potviniai e, Pakistane e, padariniai buvo 1800 mirusių žuvusių, taip pat apie 20 milijonų nukentėjusių žmonių. ES suteikė 320 milijonų eurų paramos, Ispanija, Ispanija atiteko 80 milijonų eurų. Mes puikiai suvokiame, kad Pakistanas yra strategiškai svarbi šalis Komisija gavo atitinkamus įgaliojimus iš e, tarybos, siekiant liberalizuoti prekybą 75 e, e, rūšių gaminiais su Pakistanu. Pagrindiniai iš Pakistano importuojami produktai yra etanolis, tekstilė ir odos gaminiai. Tas gaminių uh, sąrašas e, komisijos teigimu yra nekeistinas ir e, noriu pasakyti, kad Ispanijoje tekstilės pramonė yra labai svarbus sektorius, 80 procentų tekstilės e, gamybos sukoncentruota yra Ispanijoje Valencijoje. Ir iš Valencijos eksportuojami tekstilės gaminiai į kitas ES valstybės, Prancūziją, Italiją, Vokietiją. Todėl tekstilės importas iš Pakistano neapmuitinamas turės poveikio tekstilės sektoriaus gamybos apimtims Europoje. Noriu paklausti, ar nebuvo svarstamos galimybės apriboti tekstilės gaminių importo apimčių ir numatyti tam tikrų pežiūros priemonių. Ponas Fielneris dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Pakistanui skiriama pagalba e, po potvinių šioje šalyje yra tikrai sveikintina. Yra puiku, kad komisija taip greitai ėmėsi priemonių. Žinoma, visoms toms paramos priemonėms reikia finansinių išteklių. Tačiau reikia stengtis, kad tie pinigai būtų uh, naudojami kryptingai ir tikslingai. Reikia į paramos E, sistemą įtraukti ir muitinių darbą. Mes turime greitai reaguoti. E, yra kalbama apie 75 prekių kategorijos, kurios bus įtrauktos į muitų lengvatų sistemą Pakistano atžvilgių. Tai yra didelė parama Pakistanui, tačiau labai svarbu yra reaguoti sparčiai, kad uh, vyktų ne vien tik ilgalaikis politinis procesas. Pakistanui reikia pinigų jau dabar, o ne tik po metų ar dviejų. Būtent tą turime suvokti. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad yra e, didelių protestų, ypač iš tekstilės gamintojų Europoje pusės. Jie pasisako prieš e, Pakistano importą į ES valstybės. Tačiau ne tai yra esmė. Mes turime e, veikti nedelsdami ir Europos um, vartotojai taip pat turi gauti naudos. Mes jau kalbame apie solidarumą, mes turime solidarizuoti su Pakistanu ir turime ir dabar parodyti, kad mums e, tas solidarumas taip pat yra naudingas. E, Nėra geresnės galimybės pasakyti už laisvą priekybą, kaip paremti šį, negu paremti šį pasiūlymą iš komisijos pusės. Dėkoju ir dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Daugelis kolegų prašė žodžio. Tačiau priminsiu, kad kiekvienas turite teisę kalbėti tik tai po vieną minutę. Pirmiausia, ponia Konan. Signora Komi. Grazie, Presidente. Con questo mio breve. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai ir savo trumpoje kalboje norėčiau pasakyti, kad aš nepritariu tam, kad būtų Pakistanui taikomos prekybos lengvatos net trejus metus ir kad šios lengvatas būtų taikomos net 27 prekių kategorijoms, daugiausia tekstiliai nes man rūpi Italijos pramonės ateitis ir tai, kad e, tekstilės sektoriuje prarandama yra labai daug darbo vietų. Šis sektorius ir taip yra nukentėjo nuo ekonominės krizės. Itin sunku yra mažoms ir vidutinėms įmonėms ir dabar panašu, kad jos dar labiau nukentės. Nepamirškime, kad Pakistanas taiko muitus medvilnės eksportui. Mes suprantame, kad Pakistanas nori parduoti savo žalvas geriausiamis kainomis ir pagerinti savo valiutos keitimo kursą. Bet to norime ir padėti Pakistanui susitvarkyti su nelaimės padariniais. Tačiau gal reikėtų reikalauti, kad Pakistanas ir savo šalies viduje imtųsi priemonių. Komisaras, jis nicht einfach. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Sunku yra dalykiškai diskutuoti, turint omenyje, kad stogo virš galvos neteko šimtas tūkstančių vaikų, milijonai valstiečių yra išmesti į gatvę ir žmonės gyvena didžiuliame skurde. Manau, kad ES teisingai sureagavo teikdama greitą pagalbą. Siūlomomis priemonėmis mes e, tačiau nežinome, ar e, tą pagalbą suteiksime tikslingai ir tinkamuose vietose. Tikrai tekstilės sektoriui padėdami mes padėsime visam Pakistanui, tačiau nežinau, nesu tikras, ar ta pagalba tikrai bus tikslinga. Antra vertus, jeigu mes teiksime pagalbą, kad Pakistanas, jie pasinaudodamas pats savo padėtų, nežinome, koks bus jos grįžtamasis poveikis Europai. Tačiau bendrai žvelgiant, situacija tikrai yra labai sudėtinga, mes privalome padėti ir aš tikiuosi, kad ta pagalba iš tikrųjų atneš apčiuopiamų rezultatų. Ponas Lambert. Dabar. Ačiū pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau sureaguoti į kai kurias išsakytas pastabas. Pakistanas šiuo metu stengiasi pats savo padėti išsikapstyti iš uh, nelaimės. Žmonės dabar, neg... jei uh, gamintojai būtų tose regionuose, kurie, kurie nukentėjo nuo nelaimės, tuomet uh, jie nieko negalėtų gaminti, taigi nieko neturėtų stebinti, kad fabrikai iš tikrųjų yra už uh, katastrofos e, e, paliestos teritorijos ribų. Mes žinome, kad bet kokios lengvatos yra labai svarbios, norint sukurti tinkamą infrastruktūrą, išsaugoti mokyklas e, ir visą kitą. Be abejo, Pakistano vyriausybė taip pat turi prisimti demokratinę atsakomybę ir rinkdama atitinkamus mokesčius bei teikdama pagalbą savo žmonėms. Tačiau žmonėms reikia ir daugiau įvairovės. Jei Pakistano pramonė būtų labiau diversi, e, diversifikuota, tuomet e, mums nereikėtų taikyti lengvatų, tiek daug lengvatų tekstilės pramoniai. Ir aš dar kartą siūlau suteikti Pakistanui galimybės, kad jis galėtų pats savo padėti. Dėkoju. Pakistanas išgyvena tragediją ir todėl mes turime parodyti solidarumą Pakistano atžvilgiu. Europos e, e, šalių tekstilės pramonės atstovai iš tikrųjų išsako daug nuogastavimų. Teigiama, kad e, lengvatas bus daugiausia taikomos gamintojams iš katastrofos nepaliestų vietų. Tačiau nepamirškime bendresnio konteksto. Teigiama, kad šios lengvatos pakenks Europos tekstilės pramoniai, kad atims darbo vietas iš europiečių. Šis argumentas versiškai netinka. Mes turime be abejo stiprinti Europos tekstilės pramonę. 2010 m. biudžete buvo numatytos lėšos tekstilės ir avalinės sektoriams stiprinti. Aš norėčiau paklausti jūsų komisijos e, nary, ką jūs padarė su šiomis lėšomis. Grazie, prezidente. Ritengo par... Panas Morgan. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad yra kiek paradoksiška tai, kad ES nesaugo savo teritorijoje esamų darbo vietų, o joms kenkia. Lengvatų taikymas e, tekstiliai iš Pakistano trejus metus tikrai pakenks mūsų pramoniai. Net 150 e, dar, milijonų darbo vietų gali būti dėl to prarasta ir e, apie 30 milijonų Italijoje. Nepamirškime, kad Azijos šalės, ypač Kinė, labai dažnai klastoja e, prekes Italijos tekstilės pramonė sudaro trečdalį ES tekstilės pramonės. Ir manau, kad reikia nepamiršti, kad būtina yra ir Italijos mažoms ir vidutinėms įmonėms išbristi iš krizės. Ir nežinia, ar tam tinka siūlomos lengvatos. Aš esu išpratos ir mes tikrai pasisakome prieš šias lengvatas. Ačiū, papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė kalbant apie perdirbančią pramonę, reikia pasakyti, kad Pakistanas yra ketvirta pagal dydį medvilnės gamintoje pasaulyje. Europos Sąjunga turi tik taip, gamina tik taip 5,5 procento Ir ši tema yra tikrai labai reikšminga. Mes e, žinome, kad nebūtų taikomas protekcionizmas, mes norime, kad pasaulinė priekyba būtų atvira e, ir liberali, tačiau E, kaip kai kurie kolegos sakė ir ponas Melo sakė, e, kurie yra iš tam tikrų regionų ES, kurie, kurie gali nukentėti nuo e, numatytų priemonių. Mes norime padėti Pakistanui, tačiau norime kontroliuoti padėtį. Ir noriu paklausti komisijos nariui kiek turime tam tikrų apsaugos mechanizmų, kad galėtume užtikrinti, kad Pakistanui tai, teikiamas lengvatos neiškraipys mūsų rinkos ir ne nepadarys mums e, negrižtamos žalos mūsų būtent Europos įmonėms. Dėkoju. Ponas Keli. Na, turiu prisipažinti, kad aš nelabai išmanau uh, visų šių situacijų subtilybių, bet aš suprantu, kad Pakistanas yra strategiškai labai svarbi uh, šalis ir todėl pritariu tam, ką sakė ponas Karimas, kad būtina palaikyti stabilumą, politinį stabilumą šioje šalyje. Be to, aš manau, kad ES, kuri yra pagrėsta žmonių gerovė, turėtų padėti ir kitoms šalims pasaulyje kurti gerovę. Svarbu apie tai kalbėti šį vakarą. Ir aš norėčiau, komisijos narys atsakyti ponio Higgins ir kitų kairiųjų patiktus e, klausimus. Ar jūs galite garantuoti, kad pagalba pasieks tuos, kam jį yra reikalinga, o nepateks į stambių žemvaldžių rankas? Štai yra pagrindinis klausimas šį vakarą. Dėkuoju. Pone Kostila, ačiū pone pirmininkė potvinis Pakistane e, padarė didžiulę humanitarinę žalą ir aš manau, kad ES turi prievolę, e, jausti prievolę padėti Pakistano žmonėms ir draugės su e, e, kitomis paramos priemonėmis, būtent ekonominė prekybos parama yra taip pat labai svarbus dalykas. Tačiau man kyla klausimas, ar vien tik tai muitų mažinimas, muitų lengvatos tikrai duos tinkamos e, naudos. Ar gali būti taip, kad e, ta parama nueis ne ten, kur reikia ir e, padarys tik tai žalos. Prisiminkime, pavyzdžiui, ir bioetanolio e, e, gamybos sritį. Man atrodo, kad būtent šioje srityje reikėt, e, mes galime tikrai padėti Pakistano žmonėms ir gaminant bioetanolį galime reikalauti iš Pakistano laikytis tam tikrų standartų ir normų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės ponas Silvestris, tačiau aš jo salėje. Ai, nori pasisakyti kitas kolega, prašau. Uh, aš noriu tik paprašyti ir pabrėžti, kad šiuo metu dabar mes kalbame ne apie pagalbos teikimą, o apie prekybos lengvatas, kurios sudarytų galimybę Pakistanų pačiam išspręsti savo e, problemas. Ir aš noriu paklausti, ar kalbėtojai tą suvokia. Pone Kastina, ar norėtumėte atsakyti? Manau, kad e, yra svarbu diskutuoti šio klausimu mes turime gerai apgalvoti visas teikiamas priemonės ir galvoti apie ilgalaikės paramos priemonės Pakistanui. Ir taip pat kyla klausimas, kiek naudinga Europai ir kiek, kiek, nėra, kiek Europai nėra žalinga ir atitinkama e, sąnaudų ir naudos e, galimybė. Taigi reikia ir apie balansą galvoti. Dėkuoju. Presidente, non vi è dubbio che c'è necessità di intervenire a seguito del. Buon Silvestri. Be abejo, mes turime e, kažką daryti, kad padėtume Pakistanui po didžiojo potvinio. Tačiau kokios, e, kokio pabudžio paramos reikia šiai šaliai ir ką ES gali padaryti? Žinoma, parama turi būti teikiama kiek manoma greičiau ir tai turi būti efektyvi. Komisija e, yra pateikusi pasiūlymą, kuris man atrodo labai keistas ir turi daugybę spragų mes galime padaryti didelę žalą savo tekstilės pramoniai ir gali kilti ne, ne, nereikalinga įtampa Europoje, kadangi šis sektorius Europoje ir taip jau yra jautrioje padėtyje. Eksportas E, tekstilę įmon, gaminančioms įmonėms, jos stiprinimas e, gal ir yra pagirtinas dalykas, tačiau mes čia turime neužmiršti, kad kalbame apie įmonės, kurios visiškai nebuvo apsemtos Pakistane. O jau kaip sakyta, e, tokių priemonių mes negalime imtis, mes negalime padėti uh, Pakistanui būtent tokiomis priemonėmis, kurios neduoda tai jokios naudos tikrai nukentėjusiesiems. Dėkui. Uh, Ši procedūra baigėsi ir dabar suteikiu žodį pabaigti diskusijas panu komisijos nariui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau labai aiškiai patikslinti skaičius, apie kuriuos diskutuojame, kad turint omenyje prekybos apimtis, tai jos sudaro 900 milijonų eurų ir papildomo eksporto į ES rinką poveikis arba apimtis sudarys 100 milijonų eurų. Tačiau bendrasis importo balansas ES sudarys tik tai 50 milijonų eurų e, dėl lengvatų Pakistanui eksportuoti savo prekes ES rinką bus apribotos tam tikros galimybės e, eksportuoti Europos Sąjungos rinkas kitas prekes, taigi e, bendras teigiamas balansas per metus sudarys apie 50 milijonų eurų. Aš tą sakau, nes e, girdėjau ir buvo sakoma diskusija, kad ES bus prarasta dėl to 150 tūkstančių darbo vietų. Savo mobiliuosiuose telefonuose turite kalkulatorius ir galite paskaičiuoti, jeigu ES bus prarasta 150 tūkstančių darbo vietų dėl 50 e, milijonų papildomų prekybos apimčių iš Pakistano, tai ES tikrai turi daug problemų savo rinkoje. Tai būtų pirma pastaba. Antra, mes privalome atsižvelgti į Europos e, tekstilės pramonės specifinę padėtį ir uh, Noriu pasakyti, kad e, e, pataliniai yra netaikomi tie, lengvat, e, tie lengvatiniai muitai, taip pat apatiniams drabužiams ir, ir rankšluosčiams. O tai yra trys gaminių rūšis, kurios yra, yra svarbiausios ES tekstilės pramonė. Taip pat reikia turėti omenyje, kad e, iš Pakistano bus e, eksportuojami e, pusfabrikačiai tik tai, taps ne e, baigtiniai gaminiai, kurie bus po to e, užbaigti gaminti ES. Taigi ES įmonės iš to netgi turėtų naudos. Kalbant apie medvilnės eksportą, šiuo metu pasaulyje trūksta medvilnės kaip žaliavos ir Pakistanas yra vienas iš didžiausių pasaulyje jos gamintojų. Ką aš noriu pasakyti, kuomet bus pasiekti susitarimai, manau, kad mes turėsime paprašyti Pakistano užtikrinti pakankamą medvilnės tiekimą ES pramoniai, kad ši galėtų patenkinti rinkos poreikius, nes šiuo metu pasaulio rinkose tikrai trūksta medvilnės, atskirų jos rušių ir mes nenorime, negalime dabar e, importuoti medvilnės iš Afrikos, nes Afrikoje yra gaminama kitokia medviln, kitokios medvilnės rūšys. Taigi turime šią problemą skirti ypatingą dėmesį. Baigdamas noriu, ponia pirmininkė, pasakyti, kad manau, jeigu pažvelgtume atidžiau į su Pakistanu susijusią padėtį, Mums reikia Pakistanui tiek teikti daugiau pagalbos, tiek ir didinti su jo prekybos apimtis. 320 milijonų eurų pagalbos jau suteikėme, tai sudaro 60 procentų visos jungtinių tautų paprašytos sumos. Mes ir toliau pagalbą teiksime. Prekyba tačiau nėra pagalba, kas jau buvo čia pasakyta. Prekyba suteikia galimybės Pakistano ekonomikai gaminti ir eksportuoti, kurti darbo prekes, darbo vietas, sukurti, suteikti žmonėms darbo ir aš manau, kad atgaivinant šalies ūkį tai yra svarbi priemonė, būtent papildomos prekybos galimybės. Tačiau čia mes negalime kalbėti apie tiesioginę pagalbą, kuri yra teikiama tiems, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo nelaimės. Būtų žymiai paprasčiau tokiu būdu pagalba teikti, tačiau ji neatgaivintų šalies ūkio. Todėl mums reikia tiek priekybos apimčių didinimo, tiek ir tiesioginės pagalbos, ką mes ir darome. Taip pat turėtume nepamiršti, nepamiršti ir tai jau buvo minėta diskusijos metu, kad mes kalbame apie smarkiai nuo e, gaivalinės nelaimės nukentėjusi regioną. Kolega iš Italijos e, minėjo tad, e, tam tikrus priekarščius įsakė, aš jau suprantu, tačiau reikia turėti omenyje, kad Pakistane nuo potvino nukentėjusi teritorija yra beveik didesnė už visos Italijos teritoriją. Pakistanas strateginiu požiūriu yra labai svarbi valstybė, taip pat svarbi ir užtikrinant mūsų saugumą. Būtų labai pavojinga Europai, jeigu visas regionas taptų nestabilus. Todėl mes privalome užtikrinti, kad stabilumo prasme padėtis e, nenukentėtų visame regione dėl potvinio Pakistanui padarytos žalos. Neseniai vyko aukščiausio lygio susitikimas su Pakistano atstovais. Mes toliau palaikome ryšius. ES oficialus pareigūnai vyksta į Pakistaną. Pavyzdžiui, komisarė Georgijeva, kuri kūruoja humanitarnės pagalbos klausimus yra patvirtintas atitinkamas plačios apimties humanitarnės pagalbos teikimo paketas, taip pat rengiame atitinkamus prekybos susitarimus. Manau, kad mūsų teikiama pagalba bus labai naudinga Pakistanui ir padėdami Pakistanui mes padėsime ir patys savo. Ačiū ponai komisarui. Diskusija šiuo klausimu baigta. Kitas darbo tvarkės punktas yra ponios muskardinį pranešimas, kurio tema tam tikrų iš trečiųjų šalių